Monsieur, monsieur Razi, bienvenue. Sveikinu poną Razi atvykusi į mūsų komiteto posėdį. Gerbiami kolegos, šiandien mes susitinkame su paskirtuoju Europos vaistų agentūros vykdomuoju direktoriumi, ponu Gvido Razi. Taip pat profesoriai Lemior ir Nistiko yra atvykę į mūsų posėdį. Vyks klausimasis, e, klausimas, keitimasis nuomonėmis. Kol kas suteiksiu žodį ponui Razi. Jis pristatys mum, prisistatys mum pats, pakalbės apie savo siekius ir po to keisimės nuomonėmis vieną minutę klausimui, dvi minutės pono Razė atsakymui ir po to vėl bus klausimai ir atsakymai. Keitimasis nuomonėmis vyks trim etapais. Pirmame etape septyni klausimai. Koordinatoriai kalbės, antrame etape aštuoni klausimai, o trečiame etape bus pateikti šeši klausimai ir tas trečiasis etapas bus spartesnis. Klausimai trumpesni atsakymai irgi. Noriu pasakyti, kad pona Gvido Razį pasikvietėme, nes mūsų komitetas turi pateikti nuomonę dėl jo kandidatūros. Po to e, pirmininkų suiga priims oficialią poziciją, kuri bus e, perdota Europos vaistų agentūros tarybai, kuri turės formaliai paskirti vykdomai direktorių. Taigi suteikiu žodį ponui Razi, 10 minučių. Thank you. Uh, Mr. Chair, honorable member. Pamas pirmininkė, ponios ir ponai, man yra malonu ir garbė būti šiandien jūsų komiteto Europos parlamente posėdyje. Prieš kelis mėnesius net negalėjau apie tai pagalvoti. Džiaugiuosi, kad turiu galimybę prisistatyti. Tikiuosi, kad per šias kelias valandas galėsiu pristatyti jums tuos iššūkius, kurie gali iškilti ateityje Europos vaisto agentūrai ir kaip aš siūlyčiau ir manyčiau, su tais iššūkiais galima susidoroti. Manau, kad šis kartas yra tik pirma mano galimybė pakalbėti Europos parlamente. Tikiuosi, kad tokių galimybių bus daugiau. Tikiuosi, kad parlamentas įkvėps, padrasins mane mano veikloje. Šiandien kalbėsiu savo gimtają kalbą galbūt paskutinį kartą, nes jei tapsiu Europos vaisto agentūros vykdomoju direktoriumi, tai kaip Europos e, tarnautojas turėsiu naudotis, turėsiu vartoti darbinę kalbą, tai yra anglų kalba. Jo veido per. E... Taigi, kaip jau minėjau, aš matau, kad Europos vaisto agentūra susidurs su įvairaus lygio iššūkiais artimiausiais metais. Visų pirma, tai biudžeto mažinimas ir mūsų kompetencijų srities plėtimas. Taigi mes gausime papildomai darbo dėl to, kad bus priimti nauji įstatymai dėl farmakologinio budrumo ir dėl falsifikuotų vaistų. Agentūroje dirbs septyni komitetai, vienas iš jų bus naujas, jis dirbs su farmakologiniu budrumu, taigi mūsų darbas taps ateityje dar sudėtingesnis. Skirtingi komitetai ne visuomet bendradarbiauja tinkamai, todėl vienas iš davinių bus reglamentuoti jų bendradarbiavimą. Tai, žinoma, yra daugiau administracinio pobūdžio iššūkiai, su kuriais teks susidurti kiekvieną dieną. Nacionalinės vaistų agentūros kasdien susiduria su tokiamis problemomis, tik jų mastas yra šiek tiek kitoks. Bet yra ir kitų iššūkių, aukštesnio lygio iššūkių, kuriuos taip pat teks priimti sakykime, Europos reikšlim, reikšming, reikšmės praradimas e, kitų šalių atžvilgių - Indijos, Kinijos, Rusijos atžvilgių, klinikinių tyrimų prasme. Kitas iššūkis yra klinikinių tyrimų harmonizavimas skirtingose valstybėse narėse. Labai svarbu yra pabrėžti, kad tokie tyrimai yra ne atliekami ne tik moksliniais sumetimais. Yra ir tokių uh, tyrimų, kurie atliekami dėl žmogiškųjų vaistų ir ateityje bus vis daugiau farmakogenetinių vaistų. Ir reikia atsižvelgti, kad eksperimentai galės būti vykdyti, vykdomi tik tai su tais žmonėm, kurie ateityje tuos vaistus ir naudos. Kitaip sakant, negalima juos bandyti ant bet kokių visuomenės grupių. Žinoma, reikia atlikti ir išlaidų kaštų bei rizikos analizės, bei palyginti įvairių technologijų ir vaistų veiksmingumą. yra ir kitų institucijų, kurios vart, e, atlieka testus, pavyzdžiui, sveikatos technologijų e, testavimo institucija ir panašiai. Taigi mums reikia irgi derinti veiksmus. Galėčiau ir toliau tęsti sąrašą tų darbų, kuriuos mums reikės ateityje nuveikti. Bet pasakysiu tik tai keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, mes dirbsime su virusams atspariomis uh, bakterijomis, veterinarinių vaistų kūrimu, medicinos aparatūros naudojimu, aukštųjų technologijų vertinimo klausimais ir panašiai. Tai yra sudėtingos rytis, kartais jie sunku viena nuo kitos atriboti, tačiau aš nenoriu dabar visko čia jums vardinti, tai nebūtų labai įdomu. Tikiuosi, kad mums pavyks glaudžiai bendradarbiauti. Komisija ir parlamentas turi turėti galimybę remtis solidžiu moksliniu pagrindu priimdami sprendimus dėl visuomenės sveikatos ir tokį pagrindą vaistų agentūra ir ruošiasi teikti. Mes norime prisidėti prie didesnio skaidrumo moksle, norime didesnio efektyvumo sprendžiant interesų konfliktus. Man atrodo, kad vienas iš didžiausių mano iššūkių yra planuoti tuos vaistus, kurių mums reikės ateityje ir pasirūpinti, kad tokie vaistai būtų išrasti. Taigi mokslinėje srityje mums reikės dirbti su naujos kartos vai, vaistais, kurie kuriami nanotehnologijų pagalba. Be to biomarkeriai taip pat vaidins vis didesnį vaidmenį. Uh, Taigi reikės kurti vaistus, kurie naudojami ir kurie kuriami naujų inovatyvių technologijų pagalba. Mes negalėsime įvertinti atskirų vaistų rizikos turėsime remtis savo tinklais pagal tas taisyklės, kurias nustatė parlamentas ir komisija. E, ir remdamiesi savo sukurtais tinklais turėsime atlikti savo darbą. Na, dabartinės taisyklės gali būti, kad jau nebetiks ateityje, taigi mums reikia sukurti, reikės kurti naujas taisyklės ir pašalinti tuos trūkumus, kuriuos esame pastebėję iki dabar vaistų kūrimas turi atsižvelgti į tam tikrų visuomenės grupių poreikius, sakykime, vaikų, vyresnių, vyresnio amžiaus žmonių poreikius. Ir klinikiniai testai turi būti taip pat atliekami specializuojantis į, spec, į atskiras visuomenės grupės ar atskiras lytis. Mes, jeigu norime įgyvendinti savo uždavinius, tai mums reikia uh, jau galvoti ne apie, dabar, ne apie dabartį, o apie ateitį. Turime orientuotis į bazę ir glaudžiau bendradarbiauti su nacionalinėmis vaisto agentūromis. Žinoma, negalime neatsižvelgti ir į piliečių sveikatos lūkesčius, bei padėti sukurti sveikatos apsaugos, veiksmingą sveikatos apsaugos sistemą. Tos šie klausimai kiekvieną dieną kyla mūsų piliečiams ir mes turime laikytis visuminio visą apimančio požiūrio, kurdami teisės aktų sveikatos apsaugos srityje. Reikia gerinti ir bendradarbiavimą agentūros viduje bei sukurti efektyvų įvairių institucijų bendradarbiavimo tinklą Europos Sąjungoje mes turime nedaug lėšų, jų nepakanka tinkamai saugoti žmonių ir gyvūnų sveikatą. Iš farmakologinės pusės tad reikės labiau pasitempti. Aš jau esu turėjęs ne vieną galimybę kaip gydytojas ir kaip e, administracijos darbuotojas surinkti daugybę patirties apie tai, kaip galima dirbti tokioje agentūroje. Panaudočiau čia ir savo medi kaip mediko, ir kaip e, administratoriaus patirtį. Norėčiau padėkoti Jums už dėmesį, už galimybę pateikti savo nuomonę, savo viziją ir dabar esu pasiruošęs atsakyti į Jūsų klausimus. Dėkoju, ponė Razi, už pateiktą savo veiklos viziją, už tai, kokia turėtų būti vaistų politika ateityje. Jūs pakalbėjote truputį trumpiau, negu kad jums buvo skirta laiko. Dabar suteiksiu galimybę pateikti klausimus. Pone Grostėt, vieną minutę. Dėkui, gerbiamas vykdomasis direktoriau, norėčiau iškart pakalbėti apie skandalą, mediator vaistų skandalą, kuris vyko Prancūzijoje, Prancūzijoje ir komisaras Daly paskelbė iškart taip vadinamosius stres testus pasižiūrėti, e, e, siekdamas užtikti, dide, užtikrinti didesnį farmakologinį budrumą. Taigi, kalbant apie tą farmakologinį budrumą, norėčiau paklausti, ką ketinate daryti, kad situacija šioje srityje pagerėtų ir kad būtų priimti po tų vadinamų stres testų tinkami sprendimai. Ir ką jūs galvojate apie riziką naudojant ORMM preparatus Dėkui. Aš labai atsiprašau, salėje yra aidas, bet mes nieko negalime padaryti. Iškart nepavyks techninės šitos problemos pašalinti. Gerbiamas e, ponė Razė, atsakykite, dvi minutės jums galime skirti. problema del mediatore è un problema molto dibattuto anche in tutte le agenzie. Taip. Klausimas dėl mediatoriaus. Jo diskutuoja daug vaistų agentūrų, nacionalinių vaistų agentūrų. Italijos vaistų agentūra, kuriai aš vadovavau lygi šiol, mėgino apžvelgti visą istoriją ir uh, pas, nustatė, kad farmakologinio budrumo trūkumai, ankstesni trūkumai jau buvo patais, ištaisyti, bet vis dar yra tokių, kaip jūs pasakėte, skylių, pro kurias kartais dar praslysta vienas kitas neatitikimas. Ką reikia daryti EMA agentūrai? Tai yra du pataisimai ir teisės aktų įgyvendinimas. Visų pirma, susijęti nacionalinius farmakologinio budrumo tinklus su agentūra ir pateikti vieningą farmakologinio budrumo tinklą. Kitas dalykas tai profesionalumas, su kuriuo reikia dirbti reikia suderinti terminologiją naujose taisyklėse ir senose. Yra numatyta, kad prie tinklo prieiga turės tiesiogiai ir pacientai. Pirmas dalykas, reikia pažiūrėti, ar pacientų nurodomi duomenys tikrai yra patikimi. Todėl mm, reikia stengtis, kad visi tie įvairūs duomenys jie neklaidintų. Uh, stengiant, nors ir turėsime tam nedaug lėšų. Taigi, aš manau, kad dabar esančios egzistuojančios taisyklės yra labai geros ir galima tuo pasikliauti. Pone Grostet. O kalbant apie pediatrus ir tas problemas, su kuriuom susiduria pediatrai, taikydami egzistuojančias taisyklės. Pediatrai norėtų turėti daugiau autonomijos. Ką apie tai pasakytumėt? Prašom žodis Jums, ponia Razi. Aš nenoriu pasakyti, kad turiu vaistą visiems atvejams. Ir dabar negaliu taip tiesiai atsakyti į Jūsų klausimą. Žinoma, vaikų e, klinikiniai tyrimai su vaikais yra labai keblus klausimas. Ir ten ir pavojai yra didesni, bet e, kurdami vaistus mes pasikliauname mokslu, pasikliauname tais biomarkeriais, kurie ir galimybėmis pasirinkti kitokias procedūras testavimui, negu lygi šiol buvo įprasta. Taigi, dėl to reikia dar kartais tiesiog apsispręsti, kas yra ta rizikos riba, iki kurios galima eiti. Jokių vieningų sprendimų čia nėra. Tiesiog kiekvieną kartą reikia spręsti atsižvelgiant į konkrečią lygą. Ačiū. Pone Beren, jinai, jūs kontaktuojate su šią agentūrą. Dėkoju. Norėčiau paklausti pono Razin, Razi. Ne tik vaistais turi užsimti ši agentūra ir jūsų nuomonė, ką galėtų parlamentas daugiau padaryti e, žolinių vaistų srityje ir kaip pasiekti to, kad tai, kas primta valstybėse narėse, būtų tinkamai gyvendinama. Pone Razi, dar turiu laiko, galėčiau dar ko nors paklausti. Dar pridurčiau tokį klausimą. Aš galbūt vėliau dar pateiksiu kokį klausimą. O norėčiau dar paklausti apie interesų konfliktą atliekant medicinių e, preparatų vertinimą. Ta daro skirtingos agentūros. Kaip apie tai, e, ką galėtumėte apie tai pasakyti? Prašom žodis ponui Razi. Kai, eh, la Aš manau, kad dabartinės teisės nuostatos leidžia spręsti visas problemas. Tačiau pagrindinė problema agentūroje yra dar užimtumas, nėra pakankamai monografijų. Ir jeigu personalas nebus didinamas ir nebus didinamas e, finansavimas, tai tuo met turėsime užsakyti tyrimų, kurie bus atliekami valstybėse narėse be apmokėjimo. Nes pagal procedūras, jeigu mes užsakome du tyrimus, kuriuos mes apmokame patys, tai trečiasis tyrimas turėtų būti atliekamas be apmokėjimo. Dėl interesų konfliktų Aš manau, kad reikėtų vengti tokių problemų, atlikti prevencinį darbą ir neužtenka tiesiog reikalauti pasiaiškinimo, būtina stebėti situaciją nuolat, reikia farmacinės įmonės papildomai tikrinti ir lyginti ekspertų pasiūlymus su informacija, kurią gauname iš farmacijos įmonių. Taigi mes nenorime tapti policijos struktūra, bet atidžiai norėtume stebėti veiksmus rinkoje ir nepasitenkinti vienkartiniais paaiškinimais. Ar jūs sutiktumėte su manim, kad iš tikrųjų reikėtų labiau e, pinigų, kad valstybės narės taip pat ir be atlyginimo atliktų tyrimus, bet ar jūs nemanote, kad didžiausia problema yra ta, kad e, valstybės narės neįgyvendina tinkamai vaistų, nuostatų dėl vaistų aprašų. Direktoriu. iš tikrųjų reikėtų sustiprinti nuostatas, ypač jų įgyvendinimą, tuo labiau, kad jos įvairiai traktuojamos valstybėse narėse ir nevienodai įgyvendinamos. Tradicinė medicina ir alternatyvi arba homeopatinė medicina negali būti viena su kita lyginamos. Svarbiausias dalykas tas saugumas, kuris turi būti užtikrintas kiekvienam pacientui. Ir todėl aš manau pakanka, kad būtų tiesiog taikomos dabar, tai, dabar galiojančios teisės nuostatos. Norėčiau kalbėti savo frakcijos vardu. Mūsų rezoliucijoje 2011 metų rezoliucijoje kalbama apie finansavimą. Mm. Mes nebuvome patenkinti e, prieš tai jūsų poste buvusio uh, Mm, direktoriaus samdymo tvarka ir tai, kad agentūra teikia paslaugas e, farmacinėm įmonėm. Ir tai netitiko Europos tarnautojų, e, tarnautojams numatytų teisės aktų. Ir mes paprašėme, kad būtų atliktas e, interesų, e, atliktas interesų e, konflikto procedūrų aiškesnis vertinimas. Ir ką jūs galvojate, jei jūsų agentūroje yra dirbę darbuotojai ir jie po to išeis dirbti į farmacinės įmonės, kaip jūs elgsitės tokiais atvejais? Eh, ruolo precedente di eh, membro del Margin Board dell'EMA. Aš jau esu buvęs Europos vaisto agentūros valdybos nariu ir man tikrai atrodė prieštaringa ta e, politika. Mes kartais tik iš laikraščių sužinodavome apie tai, kaip tas direktorius samdydavo žmonės. Valdyba apie tai nebūdavo informuojama tai buvo tikrai, tai bus vienas iš pirmųjų dalykų, ką aš padarysiu. Tai visų pirma, bus užtikrintas nuolatinis kontrolės valdybos informavimas apie visus procesus, kurie vyksta agentūroje. Žinoma, interesų konfliktai yra labai keblus klausimas. Aš nesu teisininkas ir negaliu tiksliai įvertinti, kok kokių žingsnių reikės imtis, kad išvengtume tų konfliktų, bet bandysiu tą daryti. Ir nežinau, kaip reikėtų pasielgti, kai baigėsi kurio nors vadovo agentūroje mandatas, bet kuriuo atveju aš tą problemą suvokiu ir matau jos mastą. Uh, jeigu kažkas dirbęs agentūroje išeina dirbti į laisvąją rinką ir išsineša informaciją, tai tikrai negali nekelti susirūpinimo. Tam, tikro, tam tikros atskiros veiklos e, agentūroje nebūtinai yra tiesioginėme konflikte su veikla laisvojoje rinkoje. Uh, Taigi čia reikėtų kiekvieną atvejį patikrinti atskirai, reikia pažiūrėti, kokius įgaliojimus turi agentūra ir kas išeina už įprastinės informacijos ribų, kuri nėra saugoma. Uh, Taigi į tai tikrai reikėtų atsižvelgti ir reikėtų būti atsargiems samdant e, tuos darbuotojus. Tai pirmiausia, galima valdyti per tas sutartis, kurias sudarote su darbuotojais, numatant specialias nuostatas tose sutartise. Kita, kita galimybė, kitas klausimas. Ar turėsite kokias nors kontrolės priemonės, jei gausite informacijos? atitinkamos informacijos apie tai. Ma eh, il problema delle clausole contrattuali eh, senza. Taip, sutartis. Jeigu yra tokia galimybė numatyta mūsų darbo tvarkoje, tai mes žinoma atsižvelgsime į tai ir numatysime tokias apsauginės nuostatas sutartyse. Aš jūsų šitą klausimą suprantu kaip neblogą rekomendaciją ir pabandysiu ją remdamasis ieškoti sprendimų. Antra vertus, mes nesame policija, mes, žinome, turime kontroliuoti savo darbuotojus ir jų veiklą ateityje, bet tik iki tam tikros ribos. Be to reikia visiškai aiškiai nustatyti, kokią informaciją tie asmenys, kurie išeina iš agentūros, turės mums pateikti apie savo būsimą veiklą. Antra vertus, mes turime apsisaugoti, kita vertus ir tie žmonės turi turėti tam tikrą apsaugą, nes jie apskritai negalės įsidarbinti, jeigu mes per nelik daug iš jų reikalausime. Ačiū. Ponas Gerbrandy. Pone Rivas, atsiprašau. Gerbiamas direktoriau, mane visai E, jūs sakėte, kad nemažai informacijos sužinojote iš spaudos, bet aš turiu EMA atsakymą, oficialų atsakymą, kuri sako, kad rėmėsi savo procedūromis. Pagal dabartinę EMA politiką farmacinio budrumo komiteto darbo rezultatai skelbiami tik tada, kai darbas užbaigiamas ir sprendimų prieimimo procedūra yra konfidenciali ir tie vidaus dokumentai gali, kurie yra konfidencialūs, gali atsiliepti, neigiamai atsiliepti sprendimų prieimimui. Taigi, ar jūs esate pasirengęs keisti šią MA politiką kad visa informacija būtų viešai prieinama, e, turiu galvoje farmacinio budrumo komiteto nagrinėjama informacija. Ir aš noriu pasakyti, kad reikia užtikrinti skaidrumo, o skaidrumą galima užtikrinti skelbiant šios, šio farmacinio komiteto posėdžių medžiagą ir išvadas. Žodis direktoriui. Atsakysiu į paskutinį klausimą, kadangi jisai paprasčiausias. Aš taip pat esu įsitikinęs, kad informaciją reikia skelbti. FDA tai daro, o EMA atsilieka nuo šio reikalavimo nėra jokios priežasties neskelbti informacijos. Žinoma, galima pagalvoti, kuriuo metu tinkamiausia skelbti informaciją apie vaistinius preparatus, kada jinai yra naudingiausia. Tik tai dėl administracinių procedūrų galbūt tokios informacijos skelbimas vėluoja, bet aš nemanau, kad reikėtų ją slėpti ar apskritai neskelbti. Valdyboje, žinoma, mes tikriname visą gaunamą informaciją. Valdyba puikiai žino, kokių procedūrų kokios procedūros yra vykdomos ankstesnis vadovas nesitarė su valdyba. Aš nedalyvavau tokiuose diskusijuose, kadangi aš buvau pateikęs savo kandidatūrą užimti direktoriaus postą. Ir ir aš susilaikiau nuo bet kokių komentarų arba aiškinimų. Dėkui. CHMP e, posėdžio protokolai ir medžiaga, kiek aš žinojau, jūs pasisakėte prieš nepriklausomus klinikinius tyrimus Italijoje kokia būtų jūsų pozicija liečianti nepriklausomus klinikinius tyrimus ir ar jūs pritartumėt tam, kad Europos vaisto agentūra skelbtų ir viešų, ir privačių tokių tyrimų informaciją ir rezultatus. Eh, eh, Dėl tų posėdžių protokolų pirmiausia. CHMP. Aš norėčiau, kad visos procedūros būtų viešos ir posėdžių informacija būtų skelbiama. Kitas vertas mes rėmėme 85 tyrimus 2004-2010 metais. Mes taip numatėme skelbti informaciją, tačiau ji dar ne visa yra parengta, kaip ten bebūtų, lėšų mes skiriame pakankamai. Penkiasdešimt septynios studijos buvo atliktos pagal programą LIFE. Mes e, užsidirbome papildomų taškų arba kreditų, tačiau visas darbas dar nėra baigtas. GUE atrodo nenori kalbėti, FT Antras diskusijos raundas prasideda dabar. Peter Lyze. Tikoju pirmininkė, gerbiamasis paskirtasis direktoriau. Norėčiau pasiteirauti apie įstatyminę bazę dėl. E, Europäischen Kommission. Fünf Jahre wurde darüber gesprochen. Žangiasias terapijas. 2007 metais buvo priimtas atitinkamas teisės aktas, o dabar 2011 metai, tačiau prieš kurį laiką emoje sužinojau, kad tik tai vienas produktas, vaistinis preparatas yra įregistruotas pagal numatytas naujasias teisinės procedūras. Be to, Vokietijoje teko išgirsti, kad terapija buvo tiesiog supaprastinta, kad nereikėtų kreiptis į EMA ir kad būtų išvengtos tos sudėtingos registravimo procedūros. Ar jūs matote kokią nors išeitį iš šios padėties, direktoriau? Aš nežinau, ar yra kokiu nors problemų susijusių su teisės aktais. Jeigu tokių būtų, tai reikėtų agentūrą informuoti. Jūs sakote, kad per penkerius metus tik tai vienas preparatas buvo registruotas. O kaip vertinti progresyvesias terapijas, kaip atlikti apskritai šitą uh, tyrimai darbą ligoninėse. Kitas dalykas - vertinti tam tikrą e, vaistinį preparatą kaip e, kaip prietaisą. Todėl reikėtų vis dėlto sutarti, kad dabartinės teisės nuostatos neleidžia pasiekti galutinai suformuluotų tikslų. Tos procedūros reikalauja labai daug laiko, daug įdirbio, o rezultatai yra neapčiuopiami. Todėl aš pritariu Jums. Anksčiau, dirbdamas mokslinį darbą, aš didelį dėmesį skyriau tokioms progresyvioms terapijoms, kadangi šioje srityje glūdi didžiulis neišsemtas potencialas biurokratinės kliūtis reikia mažinti. Aš tai sakau be jokių užuolankų. Ir norėčiau padėkoti Jums, kad Jūs paminėjote tokią problemą ir, žinoma, mes turėsime rasti jai sprendimą. Gerbiamas direktoriau, ar galėčiau paprašyti vertėjų vardų, kad šiek tiek nutoltumėt nuo mikrofono? Labai ačiū. Taip, tiesiog pasitraukite, tada geriau vertiems girdėti. Dabar vieną minutę atsakymui. Vieną minutę klausimui. Mes turėtume bendradarbiauti, tačiau ką galėtume pagerinti EMA lygmenyje, nekeičiant teisės aktų. Parlamentas pateikė ir savo pasiūlymą, kad ta įstatyminė bazė būtų keičiama. 2009 metais įsigaliojo Lisabono sutartis ir pagrindinių žmogaus teisų hartija ir nuo tol tapo žmogaus kūno ir kūno atskirų organų nekomercializavimo nuostata. Kalbėdami apie audinius ir lasteles, taip pat turėtume vadovautis to nekomercinio, tuo nekomerciniu principu. Aš laikosi nuomonės, kad čia apskritai ne vieta jokiai prekybai. Galbūt galima pateikti kokias nors sąskaitas už tam tikrą perdimo procesus, tačiau apskritai reikalauti kokio nors atlyginimo už žmogaus kūno audinius arba jo organus tiesiog sunkiai tikėtinas dalykas. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį Linda Makavan. Nėra. Jos nėra. Yra, yra. Prašom. Atsiprašau, nemačiau tavęs. Sėdėjau toli tau nuo akių. Jūs minėjote, kad šiame amžiuje lau, laukia daug naujų iššūkių, vaistai keisis. Galbūt papasakotumėt savo patirtį, organizacinę patirtį, valdant didelius pasikeitimus kokioj nors organizacijoje ar, ar numatant ir gyvendinant tuos pasikeitimus. <laughs> Mm, Ačiū. Keblokas šitas klausimas Jeigu kalbėsiu apie savo sėkmę, tai tada, aišku, galiu susilaukti kritikos iš tų, kurie mano darbą vertina kitaip. Na, ką galiu pasakyti apie administravimo struktūrą, įtaką administracijos struktūrai šioje agentūroje. Kai aš atėjau, ji buvo mažesnė mm, ir dar keletą ir asmenų, dirbančių asmenų buvo nedaug ir man pavyko įdarbinti maždaug dvigubai daugiau darbuotojų, padidinti jų skaičių iki 500, išlaikant daugiau mažiau tą patį čia biudžeto apimtį. Labai pavyko man ne, neblogai skatinti tyrimą, tyrimus mano lygi šiol vadovaujamoje agentūroje. Daug sprendimų buvo priimta sprendimų susijusių su vaistų išrašymo politika. Na, trys labai svarbos, svarbios tritis. Man labiausiai rūpėjo geriatrija, pediatrija ir speci, specifinių lygų gydimas. Italijai, mūsų, mano vadovaujamai agentūrai, tai buvo labai svarbios rytis. Man taip pat pavyko užtikrinti svaresnę mūsų įtaką pramoniai. Mes įkūrėme kartu su ekspertais duomenų banką, kuriame duomenys buvo derinami su įmonių duomenimis. Rezultatai buvo labai įdomus. Galbūt tai jau šiek tiek pasenusi informacija, bet vis tiek Mes turim šiek tiek daugiau laiko, gerbiamas direktoriau, jau, jeigu norėtume, norėtume šiek tiek ilgiau kalbėti, dar panaudoti 10-15 sekundžių, tai prašom. Ar būtų kokių papildomų klausimų, Linda? Norėčiau galbūt paprašyti, kad direktorius užbaigtų savo mintį, nes vienas dalykas yra būti direktoriumi, o kitas dalykas siekti, kad keistusi sistema, keistusi situacija, kad vyktų veiksmas. Nes jei agentūra pati neskatins pasikeitimų, tai kažin, kaip tada, ar pavyks ko pasiekti. Vat būtent apie tą pasikeitimų skatinimą norėjau paklausti. Aš norėčiau pasiremti darbo Italijos agentūroje patirtimi. Čia teko priimti labai įvairių sprendimų dėl vaistų gydyti retas lygas, dėl prieigos prie vaistų. Taigi iš principo priimta buvo maždaug kokie 600 sprendimų. Tiksliau, kai aš pradėjau dirbti, tai mes buvome atsilikę nuo reikalavimo maždaug 600 sprendimų. Mūsų e, darbai labai buvo atsilikę ir Mes turėjome įdėkti ir BMA agentūros standartus, taigi darbo tikrai buvo nemažai. Taigi dabar man kažkaip sunku kalbėti apie savo nuopelnus, bet vienas iš svarbiausių dalykų yra tas e, darbuotojų arba įdarbinimo procesų pakeitimas. E, darbų ir apskritai pasikeitė visas požiūris, darbuotojų požiūris į savo darbą. Jie nėra dabar kažkokie tai aukščiau esantys piliečiai, bet yra tiesiog paslaugos tiekėjai. Zyvent. Ähm, Ačiū. Pone direktoriau, jūs paminėjote keturias procedūras, pagal kurias galima e, suteikti licenzijas medicinos produktams pardavinėti, dabar taikomos centralizuotos procedūros. Tai reiškia, kad jūsų agentūrai teks daugiau darbo. Na, kaip jūs įsivaizduojate, kad tą darbą ir kokybišką darbą jūs užtikrinsite, juk daugiau žmonių priimti jūs negalite. Kaip jums pavyks išlaikyti aukštą ekspertizių kokybę? Kitas dalykas, dalykas kaip jūs ruošiatės išsilaikyti arba paremti Europos farmacijos pramonės konkurencingumą. Tai vienas iš svarbiausių klausimų e, ir tik tai tai gali padėti na, mūsų visuomeniai būti aprūpinti geriausiais vaistais. Prašom, direktoriu. Jūs turėjote turite omenyje vaistų licenzijavimą, ne, vai, ne medicinos aparatūros licenzijavimą. Taip. Licenzijavimo procedūra, mano supratimu, turėtų būti supaprastinta, sutrumpinta. Ir vienas iš žingsnių vertinant vaistus yra pagerinti mokslinės diskusijos kokybę. Kuo anksčiau agentūra pradės bendradarbiauti su vaistų kuriejais, kuo greičiau bus surastos bendros pozicijos ar susitarta dėl bendrų taškų, tuo greičiau galima suteikti tą licenciją. Žinoma, mokslas ne visuomet gali pateikti šimtaprocentinį tikrumą dėl tam tikrų vaistų. Tačiau iš Amerikos galime imti pavyzdį, ten pramonė labai glaudžiai bendradarbiauja su atitinkama licencijavimo institucija. institucija. Mums kyla kartais problemų dėl klinikinių tyrimų, kurie daromi Junktinėse Amerikos valstijose ir po to jų rezultatus reikia perimti Europoje. Vis dėlto aš manau, kad yra kur pasitemti, mes galime e, efektyvinti šį procesą. Kitas dalykas susijęs su moksliniais tyrimais ir jų rezultatais yra toks. HTA, Health Technology Assessment, sveikatos technologijų vertinimas taip pat turi būti vykdomas e, leidžiama pardavinėti tokius vaistus, už kuriuos paskui neapmoka ligonių kasos. Tai tikrai yra negeras dalykas ir šitoje vietoje taip pat dar reikia patobulinti procedūrą. Ponas Zėmeris. Taip, tačiau ką konkrečiai galima padaryti tam, kad medikamentai tą taptų pigesni, kad žmonės juos galėtų nusipirkti, tai juk yra vienas iš svarbiausių dalykų. Ką jūs konkrečiai norite padaryti, kad, žmo, kad e, visuomenė galėtų lengviau prieiti prie medikamentų arba tiksliau išgalėtų juos nusipirkti? Beh, naturalmente eh, l'EMA per ora è completamente fuori dal processo di definizione del prezzo. Vaistų agentūra nenustatinėja kainos ir neįvertina preparato vertės. Žinoma, būtų galima pasistengti, kad licenzijuojant būtų daugiau tikrumo, tikrumo dėl būsimų e, kaštų, kad būtų sumažinta pramonės savivalė. Tačiau iš tikrųjų, kaip šita kainodara turėtų atrodyti, sunku būtų pasakyti. Kainus, kainas tikrai reikėtų mažinti ir užtikrinti prieigą prie vaistų, turint omenyje, kad neturėtų nukentėti ir e, pacientų sveikata. Kitas dalykas, nebūtų galima e, sutikti su tuo, kad tyrimai būtų pigesni, bet jeigu tokie ir būtų, vis dėlto reikėtų užtikrinti aukščiausią saugos lygį. Gerbiamas direktoriau, ponas Parno kalba, norėčiau grįžti prie to, ką minėjo ponia Grostet receptiniai vaistai Europoje sudaro 50, nuo 15 iki 20 procentų naudojamų vaistų, ar tai pediatrija, ar tai geriatrija, ar kitos rytis. Ir daugelis mūsų piliečių bijo vaistų. Pavyzdžiui, neurontin vaistai, kurie Amerikoje buvo naudojami epilepsijai gydyti, o čia buvo naudojami bipolariniams sutrikimams gydyti. Ir norėčiau jūsų atsakymo apie tai, kaip, kaip mm, jūs ketinate siekti didesnio skaidrumo, skelbiant duomenis apie vaistų naudojimą vieniems ar kit, vienoms ar kitoms lygoms gydyti. Uh, kad e, vaistų vartotojai e, turėtų daugiau informacijos ir būtų nuraminti. Ma è una questione importantissima quella dell'uso cosiddetto off-label dei farmaci. Eh, klausimas iš tiesų labai svarbus. Tai yra vaistai, kurie naudojami ne pagal indikacijas, off-label vartojimas. Tai jau tampa taisykl, taisyklė, o ne išimtimi. Nes kartais klinikiniai testai, sakykime, nedaromi su vaikais, o vaistai išrašomi. Nežinau, ar agentūra čia gali daryti kokias nors įtakos, nes yra tam tikros ribos e, priimti sprendimus patiems. Čia mums reikės bendradabiauti ir su komisija, ir su parlamentu, bandant šitą sritį kažkaip mm, reglamentuoti. Mes apibrėžiame indikacijas ir sakome, tai, ko mes iš esmės neleidžiame gydyti tais vaistais, tai ir yra neleistina pagal EMA nusta, nurodymus. Ir budrumas, jis E, vyksta tūkstančiuose regioninių ir vietos institucijų, juo užsijima sąjungos, interesų grupės. Mes vieni šios problemos tikrai neišspręsime, antra vertus mes nesame priešiškai nusiteikę koordinavimo darbui, mes galėtume jo imtis jeigu būtų pateiktas mm, atitinkamas problemos formuluoti, mes galbūt galėtume pateikti ir gairias, ir rekomendacijas, ar net sukurtume teisinį pagrindą, kuriuo remiantis gairias galėtų tapti privalomos kad e, vaistų vartojimas būtų stipriau pririštas prie indikacijų, nes kai kurie vaistai ar jų savybės yra atrandami būtent tik tuo met, kai jie naudojami ne pagal indikacijas. Sakykime, kažkoks vaistas vartojamas vie, kažkokie infekcijai gydyti ir tuo tarpu paaiškėja, kad jis labai efektyviai veikia diabetą. Tai tokie atsitiktinumai. Ponas Parno. Antras klausimas turint galvoje tai, ką sakė ponė Makevan, kaip jūs, kaip EMA direktorius, skatinsite farmacinės laboratorijas siekti to, kad vaistai būtų iš naujo įvertinami, kai atsiskleidžia jų papildomos savybės. Jūs čia, kaip minėjote, tai teikėte ir tokių voluntaristinių pavyzdžių. Eh, ma, eh, secondo me, l'EMA può avere una forte influenza più che altro. Taip, čia EMA gali daryti įtakos, ji gali keisti mokslinio tyrimo kultūrą. Jeigu kažkoks medikamentas naudojamas ne pagal indikaciją ir paaiškėja, kad jis efektyvus, mes galime taikyti ar siūlyti taikyti greitojo registravimo procedūrą, kuri yra pakankamai pigi ir tokiu būdu garantuoti saugumą ir įtraukti naujas indikacijas į to vaisto aprašą tai būtų normalių įprastinių licencijavimo taisyklių apėjimas. Taigi, bet čia reikia dar rasti bendrą tokį požiūrį. Dėkui. Dabar suteiksiu žodį ponui Oršnacht. Kollege Schneller hat es gerade nicht im Saal. Nehmen Sie doch bitte den nächsten Redner von der EVP. Das ist, glaube ich, Herr Bat. Tegul kalba kolega iš EBP Batulotsi. Bus greičiau. Grazie, signor direttore. Dėkuoju, direktoriau. Norėčiau paklausti, kaip Jūs galvojate sustiprinti farmakologinio budrumo sistemą? Ypač turint omenyje e, medicinos preparatų galima toksinį poveikį Ar galėtumėte ką nors pasakyti šiuo klausimu? Dėkuoju. Kadangi manęs paklausė angliškai, norėjau atsakyti. Atsakysiu į tą. Iki, e eh, come avevo iniziato a dire, è un problema di raccordo. Aš jau pačioje pradžioje savo pasisakymą kalbėjau, kad reikia susijęti vietos nacionalinį ir europinį e, farmakologinio budrumo registrus. Tai tą turi padėti EMA. Svarbu, kad informacija patenkanti į tinklą atitiktų tam tikrus kokybės reikalavimus. Taigi EMA tinklas turėtų būti naudojamas vis intensyviau. Dabar turėtume pabandyti įvairiausias dabartinės vietos regioninės farmakologinio budrumo sistemas susijęti. Be to reikėtų atsižvelgti ir papildomus aspektus. Šalia farmakologinio budrumo reglamento reikėtų rinkti informaciją apie parduodamus vaistus rinkoje. Tokią informaciją taip pat reikėtų rinkti ir teikti į sistemą. Žinoma, atrankos būdu e, renkant tą informaciją apie vaistus, kurie sulaukė ypatingo dėmesio arba kritikos. Taigi Prieš priimant sprendimus reikėtų rinkti informaciją, ją apdoroti, atsijoti ir tik po to būtų galima priimti greitus sprendimus. Toks registras yra įkurtintas, įkurtinamas be didelių papildomų lėšų. Bartoloci. Avanti, se la legislazione jūs kalbėjote apie tai, ko jūs imsitės savo veikloje. Ar jūs manote, kad jūsų veiklai pakaks tų teisės nuostatų, ypač nuostatų, kurios e, mes siekiame užtikrinti farmakologinį budrumą? E, reglamentas dėl farmakologinio budrumo yra pakankamai pažangus, yra tam tikrų spragų, kurias reikėtų užpildyti. Ypač vietos lygmenių išlieka tam tikrų spragų. Pavyzdžiui, kai vaistinis preparatas išimamas iš rinkos vienoje valstybėje dėl jo saugumo, valstybė narė turi tuoj pat pateikti informaciją kitoms valstybėms narėms, kad kitos galėtų imtusi, imtis atinkamų veiksmų. Taigi tą nuostatą reikėtų kitaip suformuluoti. Kolegas Schnellhardt papildys savo klausimą. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad pačioje pradžioje kalbėjote apie vaistų prieinamumą. Visų pirma, reikėtų pagalvoti apie tai centrinių lygmenių ir taip pat valstybių lygmenių. Tačiau, kai pakalbi su gamintojais, tai jie kalba apie didžiulę biurokratinę, finansinę naštą, taip pat kalba apie tai, kad labai brangiai kainuoja vaistinių preparatų įregistravimas. Ir be to, pagal šias procedūras E, kartais tą patį vaistą tenka registruoti ir kitoje valstybėje. Todėl norėčiau paklausti, ar tas standartinis įregistravimas, licencijavimas Europos mastu negalėtų nacionalinėse valstybėse sumažinti administracinę naštą. Ką Jūs galvojate apie tokį e, siūlymą? Ar jūs pritartumėte jam, ar jūs sakytumėte, kad tokios nuostatos yra neįgyveninamos. Kitas atsparumas antibiotikams. Tai labai svarbi tekstą tema ir bus aktualesnė ateityje. Jau parlamento žemės ūkio komitete šiuo klausimu buvo priimtas, priimta rezoliucija, kurioje yra pateikiami įvairiausi pasiūlymai aptariamos įvairiausios temos. Ar įregistruojant antibiotikus galėtumėte įsivaizduoti kokią nors kitą procedūrą, pagal kurią būtų atsižvelgiama į tai, kad kai kurios, e, kad kurie virusai tiesiog yra tapę atsparus antibiotikams. E, Dunque, riguardo alla legislazione veterinaria. Ehm... Apie veterinarinius vaistus. Žinau, kad čia yra problemų dėl biurokratijos. Ir man rodos, aš galėčiau pasinaudoti jūsų pasiūlymu. Aš remčiau decentralizavimą ir harmonizavimą tarp ES valstybių Žinote, kad prie vaistų prireinamumas yra sudėtinga problema, ypač kai kalbam apie retesnius, nedažnai vartojamus vaistus. Ir šią temą mūsų e, agentūrai tikrai dar teks padirbėti. Dėl atsparumo antibiotikams. Čia sunku sugalvoti, kaip reikėtų elgtis Taigi yra kokios keturios ar penkios medžiagos, kurios dabar yra registracijos, tiksliau dar tyrimų procedūroje fazėje, kurios ateityje galėtų mm, būti labai svarbios, bet teisinė prasme nežinau, kaip elgtis. Galbūt tikrai reikėtų kokio naujo teisės akto, raginančio pramonę investuoti į šią sritį. Antra vertus, gal reikėtų tiesiog riboti antibiotikų vartojimą. Čia vėl grįžtame prie to paties, prie ne pagal pagrindinę paskirtį vartojamų vaistų. Gal reikėtų kažkokių gairių. Žinoma, agentūra negali surišti rankų gydytojams, tačiau jeigu įvestume įpareigojančias gairias, padėtis kiek pasikeistų. Ačiū. Dėkoju. Ar jūs jau pateikėte savo antrąjį klausimą? Jei taip, tai tada klausimas ponui Vitorijo Prodi. Dėkui, ponė pirmininkė. Dėkui, ponė Razi, už tai, kad atvykot šiandien susitikti su mumis. Aš taip pat norėjau pakalbėti apie bakterijų atsparumą antibiotikams. Prieš keletą savaičių parlamente kalbėjausi su vienos iš pasaulio didžiausių vedančių farmacinių įmonių generaliniu direktoriumi. Ir jisai man pasakė, kad realiai nėra jokio skatinimo ieškoti naujų veiklių medžiagų, nes pelnai iš antibiotikų nėra dideli. Ir man tas direktorius pateikė pavyzdžių iš tyrimų susijusių su retomis lygomis. Pavyzdžiui, paimkime prostatos vėžį ir jo terapijos, kurios realiai žiūrint labai mažai kam padeda, bet kainuoja vienas gydimo ciklas iki kelių dešimčių tūkstančių eurų. Taigi, mums reiktų laikytis tokio bendro požiūrio ir bandyti rasti pusiausvirą, kad mokslinius tyrimus, tyrimų kaštus padengtų farmacinės įmonės, bet kad būtų atliekami pagrindiniai, baziniai reikalingi tyrimai. Žodis direktoriui. Kalbant apie bakterijų atsparumą antibiotikams. Ši problema susijusi su veikliosiomis medžiagomis bet ir su dabartiniais antibiotikų vartojimo įpročiais. Nuolat, nuolat naudojami tie patys antibiotikai, tos pačios veikliosios medžiagos. Čia reiktų labiau koordinuoti maisto grandinę ir veterinarinių ir žmonėms skirtų veterinarinių vaistinių preparatų ir žmonėms skirtų medicinių preparatų naudojimą. Nes ypač veterinarijoje naudojami antibiotikai yra rimta problema. Dabar aš nenorėčiau pakalbėti apie etinius antibiotikų naudojimo aspektus. Ir iš tiesų, kam turėtume mokėti dešimtis tūkstančių eurų gydant navikus, kai tos terapijos praktiškai nelabai ką ir pagydo. Bet ką gali vaistų agentūra padaryti, tai jinai tikrai gali E, numatyti būdus gydimo tom mediciniam terapijom įvertinti, sparčiai įvertinti ir kuo galima labiau sumažinti jų kaštus, tokių terapijų kaštus. Kalbant apie vaistų pramonės pelno maržą, tai taip pat neįeina į mano agentūros kompetenciją. Pone Prodi, Taip tai yra. Taip tai yra, ponas Prodis, taip tai yra politinis klausimas. Mes su kolegomis jį dažnai svarstome, nes yra daugelis ryčių, kuriuom neskiriama dėmesio. Ir kalbant apie visuomenės sveikatą, yra irgi daug svarbių klausimų, manyčiau, kad mums pavyks su jumis aptarti šios klausimus. Razi, aš dėkingas parlamentui už atvirumą ir manau, kad agentūra gali spręsti kylančias problemas tik glaudžiai bendradarbiaudama su techninėmis, institu, techninėmis įstaigomis, remdamasi moksliniais duomenimis kad būtų parengti visi reikalingi teisės aktai. Bien, Euh, Taigi, sako pirmininkė, baigėme antrąjį klausimų raundą. Dabar pereisime prie trečiojo. Šiek tiek skiriasi taisyklės. Viena minutė klausimui, parlamentarų klausimui ir dvi minutės direktoriui atsakyti. Taigi, antrieji klausimai, ponia Rivazi. Dėkui, Gerbiamas direktorė, norėčiau grįžti prie pacientų apsaugos. Jūs jau šiek tiek kalbėjote apie tai. Čia pateiksiu konkretų pavyzdį. Vakcina, kuri buvo nuo gripo, kuri buvo paleista į, į rinką, Panamriks. Ir po metų išaiškėjo, kad jinai turi neigiamų pasiekmių. Ir Švedija, ir Suomija nutraukė tos vakcinos naudojimą nes atsirado ryšys, pastebėjo ryšį, ryšį tarp šios vakcinos ir epilepsinių priepolių. Turkija taip pat pan, nebenaudoja tos vakcinos, ką sakė Ema, mes neturime pakankamai rezultatų pagristų tyrimais ir mes negalime tos vakcinos išimti iš rinkos. Jie yra valstybių, kurios įspėja, kad vakcinos naudojimas gali būti kenksmingas, tai kokias procedūras jūs ketinote numatyti, uh, kad kentėtų ne pacientai, o laboratorijos. Be Panamrikso arba ir kitų vakcinų, be Panamrikso yra ir kitų vakcinų, kurių naudojimo rezultatai buvo panašus. Ma, e, nel caso specifico, e, non... Razi. Šiuo konkrečiu atveju negalėčiau pasakyti, ar Europos vaisto agentūra tinkamai ar ne pasielgė, bet pritariu Jums, kad turėtume turėti bendrąjį principą, kuris būtų taikomas tokiais atvejais. Ir čia mes vėl grįžtame prie farmacinio budrumo dalykų. Ir prie produktų galbūt patekimo į rinką, įvedimo į rinką per greitai. Ir turėtų būti sparčios procedūros, kaip, e, kurios po naudojamos pandeminio gripo atveju ir kurias e, e, paskelbė, kurių naudojamai paskelbė pasaulio sveikatos organizacija ir kitos m, mm, aukštai stovinčios institucijos siekdamos kovoti su šiuo atveju pandeminiu gripu. Reikia sumažinti tokiu atveju tuos laiko tarpus, kurie numatyti vienai ar kitai procedūrai. Bet aš dar nesu šiame poste. Ir nežinau, kodėl Europos vaisto agentūra nesustabdė tos pandemriks vakcino, vakcinos naudojimo visoje Europoje. Tikrai negaliu pasakyti, kodėl. Bet yra įvairūs kriterijai, kurie taikomi. Pirmiausia, turi būti priežasties ir pasiekmės aiškus ryšys, nes priešingų atveju galėtume išimti, uždrausti naudoti rinkoje vaistinį preparatą, kuris yra naudingas. Visą laiką, kai e, naudojamos paspartintos procedūros, reikia elgtis atsargiai. Aš norėčiau jūsų paklausti, ponė direktoriau, frakcijos vardu. Tai yra bendro pobūdžio klausimas, panašus į tą klausimą, kurį pateikė mano kolegos. Išgyvenome įvairias krizės ir visi jautėme, kaip svarbu yra, kad būtų tokia agentūra kaip jūsų, kuri turėtų tinkamą patirtį priimti sprendimams tiek komisijos, tiek. tiek um, E, kaip tarptautinės institucijos vardu tiek primti sprendimus, kuriuos būtų galima pritaikyti valstybių, e, valstybėse narėse, bet noriu pasakyti, kad visi jautėme, kad visi abejojame, ar galime pasitikėti tokią instituciją. Kaip jūs planuojate sustiprinti piliečių pasitikėjimą Europos vaisto agentūrą? Kągi, Pasitikėjimas visų pirma grindžiamas tuo, kad vengiama interesų konfliktų tiek ekspertų, tiek sprendimo prieimimo lygmenyje. Kitas dalykas - informavimas. Čia reikia bendradarbiauti su parlamentu, su komisija ir užtikrinti, kad informacija į abi pusės keliautų nekliudomai. Komunikacija mums reiškia, kad mes kaip agentūra esame techninės informacijos šaltinis, pateikėme jums visą reikalingą informaciją ir atsparos taškus susijusius su techninėmis e, galimybėmis mes teikiame alternatyvą tai neteisingai informacijai, kuri randama internete. Čia yra tikrai problema. Daug piliečių dabar renkasi informaciją iš interneto ir nėra jokios institucinės informacijos, kurią pateiktų ES institucijos kuri būtų patikima. Na, aš nenoriu pasakyti, kad mes esame pasiryžę tiesiogiai informuoti pacientus, tačiau bet kuriuo atveju matome savo vaidmenį kaip informacijos teikėjo. Tik tai taip sukursime pasitikėjimą. Na, kitas dalykas tai skaidrumas. Jau buvo minėtas, bet tikrai nie, niekada ne per mažai apie tai kalbėti. Reikia, kad mūsų sprendimai būtų skaidrus ir suprantami. Tada stiprės ir pasitikėjimas jais pasitikėjimas sprendimais, pasitikėjimas EMA ir pasitikėjimas kitų institucijų sprendimais. Mes vis dėlto esame mokslinės informacijos kaupimo vieta ir turime turėti e, patikimumo. Ponas Parno. est un produit euh, destiné à traiter deux maladies de, du foie orphelines extrêmement rares et graves, engageant le pronostic vital si elles ne sont pas traitées, et ce souvent dans les premiers mois de la vie. Euh, ce médicament est issu de la recherche hospitalière. Preparatas naudojamas dviem retom lygom gydyti ir turi būti pradėtas naudoti nuo pirmų gyvenimo dienų, nes priešingų atveju reikia persodinti kepenis. O aišku, tai labai sudėtinga operacija. Šis medikamentas buvo naudojamas rinkoje ir Europos komisija sustabdė to preparato naudojimą, nes konkurentai užprotestavo, kad orfakolis būtų naudojamas. Tai kaip jūs garantuosite skaidrumą, jūsų agentūros skaidrumą, dirbant su Europos komisija? Conosco solo parzialmente questo caso. Aš tik tai iš dalies žinau tą situaciją, žinau, kad orfokolis yra skiriamas labai retoms lygoms gydytojai. Tai yra genetinio sutrikimo gydymui skirtas preparatas ir Europoje jo prireikia 70-90 žmonių šiuo metu. šitas medikamentas išrašomas labai retai ir todėl bendradarbiavimas tarp institucijų, pasitikėjimas yra labai svarbus elementai. EMA negali priimti jokio sprendimo, kuris prieštarautų komisijos sprendimams. Ir jeigu taip ir buvo, tai tik dėl to, kad nepakanka, nebuvo pakankamos informacijos, nebuvo pakankamai derinami veiksmai. Tai labai svarbu tolesniai EMA veiklai, to labiau, kad mes turime daug informacijos apie mokslinius tyrimus. Dėkuoju, pirmininkė. E, norėčiau, ar jūs Taip pat matomte, kad reikėtų skirti procedūras. Vienas, viena atsakomybė jūsų kaip emos atsakomybė, tai yra vertinimo darbas ir valstybių narių atsakomybė. Kitas klausimas - pacientų saugumas kaip reikėtų elgtis situacijose, kai viena vertus pacientai tiesiog reikalauja farmacinių preparatų, tačiau kitas dalykas arba prieštaravimas yra tai, kaip užtikrinti, kad šitie vaistiniai preparatai yra visiškai nekenksmingi arba sveiki. Visi puikiai žinome, kad šimtų procentų sveikų nerizikingų vaistų nėra o ta rizika gali būti didesnė arba mažesnė ir vis dėlto jie vartojami, kadangi padeda įveikti lygą. Kaip Jūs manote įveikti šį prieštaravimą? Dunque, riguardo alle procedure nazionali, eh, senz'altro. Nes turime, eh, žinoma, toleruoti nacionalinės procedūras ir taip pat siekti, kad jos dėrėtų ir su tarptautinėmis E, procedūromis ir taip pat reikia atsižvelgti ekonominį socialinę situaciją. Taip pat e, tas klausimas dėl to, kaip plačiai galima harmonizuoti visas procedūras, dar nėra išspręstas, tačiau mes stengiamės eiti euro, europiniu keliu, tai yra siekti daugiau harmonizavimo. dėl e, vaistinių preparatų saugos. Prieš maždaug septynerius, aštuonerius metus, kai pirmą kartą buvau išrinktas į Italijos vaistų agentūros valdybą, buvo tiesiog labai sudėtinga, kadangi pacientai tiesiog reikalavo vaistų, kurie padėtų išsigydyti lygas, tačiau kita vertus jie tiesiog uh, spyrė prie sienos, sakydami, kad mes e, įregistruodami vienus arba kitus vaistus tiesiog atstovaujame uh, gamintojų interesams. Todėl mums labai svarbu užsitikrinti labai pagristus tyrimus, mokslinius tyrimus. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad būtų sumažintas iki minimumo neigiamas arba šalutinis poveikis. Kai kalbame apie vaistinius preparatus, Reikėtų atsiminti, kad, pavyzdžiui, graikų kalboje e, žodis vaistas e, prasideda farmako, o farmako dažniausiai yra siejamas pagal savo reikšmę ir su nuodais. Taigi čia neišvengsime tokio konflikto. Gardinį. Norėčiau. Ką? E, Gardinį. Jūs kalbėjote apie internetą. visuomenė vis daugiau kreipia dėmesio į internetą ir ten ieško informacijos ir randa informacijos apie vaistus ir ten galima rasti ir pasiūlymų įsigyti vaistus, kurie yra receptiniai, bet gaunami be receptų. Čia iškyla didžiuliai pavojai mūsų gyventojų sveikatai. Kaip jūs manote išspręsti šią problemą? Kaip sureguliuoti šią sferą, kadangi ateityje, ko gero, ypač jaunosios kartos atstovai e, pagalbos prašys dažniau internete, o ne pas gydytoją. Uno e, dei grandi vantaggi di questa civiltà. Ačiū. Internetas mūsų civilizacijai atnešė daug privalumų, bet tai yra ir žmonijos rykštė tuo pačiu metu. Dabar kuo daug, labai daug medicininės informacijos platinama internetu ir to sukontroliuoti yra praktiškai neįmanoma. Europoje mes pakankamai nedaug dar susidurėme su, su padirbtais vaistais. Tai, tai, tai yra 1,0 kažkiek procento tai labai nedidelė dalis, kadangi e, internetu pardavinėjami labai veiksmingai vaistai ir legaliai. Bet e, ateityje gali iškilti tokių problemų, ne tiek dėl padirbtų, kiek dėl dėl generinių vaistų. Kaip čia gali, kiek čia gali prisidėti mūsų agentūra, stengsimės, bet parlamentas taip pat yra labai svarbus organas, kuris galės spręsti e, šią problemą. Žinoma, kontrolės problema tai yra ir informacijos rinkimo problema. Turime stengtis, bet kuriuo atveju, kažkiek kontroliuoti tą internetinę priekybą. Pernai buvo sulaikyta maždaug 25 tonos netikrų padirbtų veikliųjų medžiagų. Bet e, negaliu pasakyti, kad nacionalinės vaisto agentūros labai smarkiai dalyvautų tokiuose procesuose ir aš manau, kad mums čia teks kaip tik pionierių vaidmuo. Ponas Lyze, paskutinis klausimas. Ačiū, ponė paskirtasis direktoriau. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl pacientų atstovų. Parlamentas e, daug kartų pasisakė už tai, kad EMOje turėtų dirbti pacientų atstovai, tačiau lygi šiol situacija dar nepasikeitė ir pacientų organizacijų e, finansavimas vis dar stringa. Iš vienos pusės finansuoja, jeigu finansuojama kažkokia organizacija, tai tada iškart galima, gali kilti įtarimas, kad ir pramonės interesai neliks nepastebėti. Kitas dalykas, ar yra kokių kitokių finansavimo galimybių. Galbūt jūs turite kokią nors idėją, kaip garantuoti geresnį nepriklausomą finansų, finansavimą toms pacientų organizacijoms, kurių darbuotojai ar atstovai ir dar dirba EMOje ir bendradarbiauja su EMA ar jos komitetais. Atsakykite į klausimus, o po to jums duosiu 6-7 minutės užbaigti, apibendrinti. Ma eh, il problema della, eh, delle associazioni dei pazienti e della loro coinvolgimento è, è un. Ačiū. Pacientų atstovai, jų organizacijos ir jų finansavimas. Be jokios abejonės tai didžiulė problema. Taip, lygiai taip pat problematiška yra ir mokslo finansavimas ir jo nepriklausomybė dėl to finansavimo. Galbūt būtų galima įsteigti tokio pobūdžio fondą. Tai būtų viena iš išeičių. Bet kuriuo atveju mes negalime susitaikyti su tuo, kad pacientų organizacijas remtų tik tai kokia viena uh, E, farmakologinės pramonės atstovė, kuri gamina tik tai tam tikros rūšies medikamentus. Kaip minėjau, geriausia būtų įsteigti fondą, reglamentuoti jo veiklą griežtomis taisyklėmis ir iš kurio nebūtų galima atsekti, kokios įmonės finansavo tą fondą ir kokios lėšos yra į jį suplaukę. Galėtume įvesti ir tam tikros rūšies mokestį, ir iš to mokesčio fondas ir būtų finansuojamas. Ir atitinkamai galėtų būti finansuojamos ir pacientų organizacijos, kad joms nereiktų tiesiogiai būti finansuojamoms pramonės. Taip, pacientų organizacijos kartais tampa tiesiog įmonių lobistais. Tai yra problema. Bet man atrodo, kad mm, realiausia tą problemą būtų išspręsti įsteigiant e, tokį bendrą fondą. Na, o dabar pereisiu prie bendro pobūdžio išvadų. Na, manau, kad mes aptarėme daugiau mažiau visas problemas. Tikiuosi, kad aš pasirodžiau jums tinkamas partneris aptarti jas. Nepamirškime, kad na, visą tą darbą dirbsiu ne aš vienas, tai dirbs visa mano komanda, kurios darbą būtų galima dar tikrai stiprinti, gerinti, geriau koordinuoti atskirų skyrių bendradarbiavimą. ypač kai kalbam apie farmago, farmakologinį budrumą ir sveikatos apsaugos politiką. Yra dalykų, kurių nebūčiau pasakęs e, prieš du metus arba prieš du metus būčiau suformulavęs visiškai kitaip, bet dabar vis tiek turime laikytis tikslo garantuoti piliečiams gerą sveikatos apsaugą. Lėšų nėra daug, bet jas efektyviai naudojant ir toliau galima būtų gerinti Europos piliečių sveikatos apsaugą. Tiesą sakant, jau paminėjau tiek daug dalykų, kad net nežinau, ko, ką konkretaus dar papildomai galėčiau Jums šiandien pasiūlyti. Bet kuriu atveju norė, manau, kad galėčiau atsakyti į, ir toliau į Jūsų klausimus. Tikiuosi, kad ir toliau mes bendradarbiausime ir galėsime vieni kitiems padėti dirbant mūsų darbą. Ačiū. Gerbiamas direktoriau, norėčiau padėkoti, gerbiamas paskirtasis direktoriau, norėčiau padėkoti savo ir kolegų vardu už atsakymus į klausimus. Klausimų buvo pačių įvairiausių, jūs juos atsakėte aiškiai ir paprastai, visi tą galėjome įvertinti. Ačiū jum labai suprantame, kad jum toks klausimas nėra labai lengva patirtis. Taigi, e, o koordinatorių posėdis vyks 17 valandą.